pagal 125 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Apie vieną valandą diskutuosime. Pirmas darbotvarkės punktas šiame kontekste tai yra rezoliucijos projektas Burundžio tema, Bobo Rugurikos atvejs. Aš Judith Argentinį vienai minutį suteiksiu žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Bobas Rugurika yra žurnalistas, kuris dirbo valstybinėje Afrikos radijoje ir nuo rugsėjo mėnesio jis sėdi kalėjime. Dėl to, kad jis pateikė informacijos apie trijų Italijos vienuolių nužudimą ir atsisakė atskleisti savo šaltinius valdžios institucijoms. Taigi dabar jisai sėdi kalėjime ir aš manau, kad na, iš ties tai yra žurnalistas, kuris atsisakė skleisti informaciją valdžios institucijoms. Mes turime kreiptis į Brundžio valdžios institucijas, kad Bobas e, Rugurika būtų kuo galima greičiau išlaisvintas. E, suprantame, kad šių veiksmų buvo imtasi e, artėjant 15 metais įvyksiantiems parlamento prezidento rinkimams. Ačiū, panas Černecki, kitas autorius. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Sam byłem przez... Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu pasakyti, kad kad aš pats esu dirbęs žurnalistų ir mes visi privalome ginti ir apsaugoti žmonės, kurie kalba visų mūsų vardu. Vyriausybės tiesiog atlieka savo darbą. Ir yra skandalingas atvejas. Nužudytos trys vienuolės. O žurnalistas padarė savo darbą. Jis neatskleidė savo informacijos šaltinių. Ir visą tai primena, žinot ką, jei e, situacija, kai kunigas verčiamas atskleisti iš pažinties paslapti, taip negali būti ir aš manau, parlamentas turi stipriai pasisakyti šio klausimo. Ačiū. Vieną minutę toliau. Autoris Havienat. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart prie esmės. Europos Sąjunga suteikė Burundžio vyriausybei 438 milijonus, kad pagerintų šalyje valdymą. 100 32 vietoje 180 Burundis yra pagal žodžio laisvę. Ten nevyko laisvi rinkimai ir nėra laisvos žiniasklaidos. Taigi tai, kas įvyko Burundi su ponu Bob Rugurika, yra absoliučiai nepriimtina. Ir Europos Sąjunga suteikdama finansinę paramą Burundžiai atrodo įdomiai. Aišku, yra filosofinė ir kitokia klausimo pusė, bet e, nebejotinai yra labai svarbus dalykas laisvi rinkimai, kaip sąlyga tiems rinkimams turi būti uh, žurnalisto paleidimas, vadovaujantis 96-ojų kotonų susitarimo straipsnių. Tai turi būti absoliuti sąlyga. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Grau. Afrikos visuomeninio transliuotojo žurnalistą, kuri taip pat yra kalinama niekada, jai nebuvo pateikti, tiesą pasakus niekada, ponui Bobui Rugurikai nebuvo pateikti oficialūs kaltinimai. Taip, žiniasklaidos laisvė bei ES teikiama finansinė parama turi būti susėti tarpusavyje. Ir mes turime labai nuosekliai veikti ir elgtis su valstybėmis, kurios įkalina žurnalistus. Gal panalizuokime, ar verta tokią šalį remti ir jai padėti. Ir mes turime reikalauti, kad žurnalistas buvo progurika būtų nedelsant paleistas į laisvą. autorė rezoliucijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandieną noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, Burundi žmogaus, vykdomus žmogaus teisų pažeidimus. Ir mūsų asociacija reikalauja, kad Bob Rugurika būtų kuo greičiau išlaisvintas, paleistas iš įkalinimo įstaigos, kad būtų užtikrinta raiškos laisvė. Mes turime užtikrinti kad vakarų valstybės pasinaudotų visais turimais savo svertais, kad paveiktų vakarų Afrikos valstybę. Taip, mes importuojame daugą iš jų, bet jie importuoja ir iš mūsų. Nepamirškite, kad Burundis ribojasi ir su kitomis Afrikos valstybėmis. Mes turime kreiptis į jas. Ir kita vertus, mes turime galvoti apie kitas problemas. Tai yra, pavyzdžiui, nuolatinis šeimų badavimas, ne visa vertė mytyba ir kitos problemos, kurios krečia Burundi. Taigi pagalba, kurią skiriame, yra skirta ir, pavyzdžiui, visa verčiai mytybai pasiekti. Autoris Weinholzer. Iš tiesų, mes matome, kad Burundis patyrė tikrai sunkių sukretimų. Ir mes matome, kad šioje šalyje žmogaus teisės taip pat nukenčia Todėl manau, kad šiai šaliai galime padėti tik tai stiprinant demokratiją ir, ir teisės viršenybę. Tik tai tada apginsime žmogaus teisės. Aš manau, kad e, e, mūsų rezoliucija ir mūsų e, raginimas yra būtent eina teisinga kryptimi nukrimtas veiksmas. Ir mes matome, kad Bobas Ruburika yra svarbus balsas, raginantis atkurti demokratiją ir žmogaus teisės. Mes reikalaujame, kad jis būtų be jokių sąlygų paleistas ir turime spausti vyriausybę. Ačiū, kolega. Paskutinis autorius Moris Ponga. Vieną minutę. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Antrąjį kartą e, šioje kadencijoje mūsų parlamentas kreipėsi į Burundžio vyriausybę, kad ji laikytųsi savo įsipareigojimų žmogaus teisės rytyje. Šiandien kalbame apie Bobą Ruguriką, apie jo atvejį. Jisai nuo sausio 20 dienos jau sėdi kalėjime dėl to, kad patikė radijui, radijo, radijui parengė reportažą apie keturių vienuolių nužudimą. Taigi mes e, turime reikalauti, kad buvo pareikalauta, kad jisai e, atskleistų savo šaltinius ir pasakytų, su kuriais asmenimis jisai bendravo prieš pateikdamas tą informaciją. Taigi mes turime reikalauti, kad e, nedelsiant ir besališkai būtų išlaisvintas Bobas Rugorika. Burundis turi laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisės rytyje žodžio laisvės srityje, jeigu norime, kad šioje šalyje sėkmingai ir sklandžiai vyktų rinkimai. Ačiū. Poš Pišil vieną minutę. Pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems šio pasiūlymo autoriams. Aš manau, kad Bobo Rugurikos atvejis yra labai svarbus, nes tai yra dar vienas atvejis, kai žurnalistas buvo apkaltintas dėl to, kad atliko tyrimą, žurnalistinį tyrimą. Turime aiškiai įvardinti situaciją. Blogiau yra, dar blogiau yra tai, kad jis buvo apkaltintas bendradarbiavimu su nusikaltėliais. Tai reiškia, kad teisingumu yra piknaudžiaujama. Burundija mes turime tai aiškiai vardinti. Burundis yra ES partnerė ir ES remia šią šalį finansinėmis priemonėmis ir mes negalime reikalauti tik tai nedelsiant išlaisvinti Boba Ruguriką, bet turime reikalauti, kad nedelsiant būtų atliktas tyrimas dėl tų keturių ES piliečių nužudimo, nes jeigu tyrimas nebus atliktas, tuomet reikia nubausti tą šalį. Ačiū, ponas Kaputa, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Likus kelioms savaitėms iki rinkimų Burundija akivaizdu, kad kyla įtampa dėl rinkimų rezultatų. Burundis viena neturtingiausių pasaulio šalių, kur yra įsisiautėjusi korupcija. 140 vietoje yra ši šalis pagal Amnesty International indeksą. Taigi, kontekstas yra siaubingas ir mes sunerime dėl Bobo, Rug... Bobo Rugurikos sulaikymo ir įkalinimo Jis e, buvo įkalintas dėl to, kad iškėlė tam tikrų klausimų dėl keturių Italijos vienuolių nužudimo. Ir taip pat yra rizika, kad jis yra, kan, gali būti kankinamas. Taigi turime reikalauti, kad nedelsiantis būtų išlaisvintas. Teismas atsisakė paleisti Bobą Ruguriką ir toliau laiko kaltinimus. Taigi mes turime daryti spaudimą atitikamoms institucijoms, kad žurnalistas būtų nedelsiant išlaisvintas. Ačiū. Ponas Kastaldo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kiek kainuoja tiesos paieškos Burundyje? Trys vienuolės e, buvo nužudytos e, šioje šalyje ir ponas e, Rugurika dabar rizikuoja 20 metų kalinimo bausme dėl to, kad atskleidė tiesą apie tuos nužudimus. Toks žmogus yra laikomas kalėjime tiesiog tam, kad jis e, nekeltų daugiau problemų valdžiai ir privalome reikalauti, kad e, toliau būtų leista jam dirbti žurnalisto darbą, aktyvę veiklą žmogaus teisų srityje. Nes priešingų atveju šalis nesugebės surenkti tinkamų rinkimų, jeigu prieštaraus visuomet jiems neprimtiniems balsams. Dėkuoju. Ponas Gambus, vieną minutę. Trumpai kalbėsiu pirmininkę, nes Burundžiai klausimą svarstėme jau ne kartą. Bob Rugurika, kuris buvo suimtas sausio mėnesį po to, kai papasakojo apie trijų vienuolių nužudimą, remiamas vietos bendruomenės, bet jo byla kelia didžiulį nerimą. Kelia nerimą dar ir dėl to, kuo jisai yra kaltinamas. Jis dabar laikomas kalėjime ir a, greičiausiai teismas jį nuteis 20 su viršum metų nelaisvės, laisvės atėmimo bausme. Ar tikrai tokia bausmė yra proporcinga. Kitas dalykas, ar tikrai Burundis užtikrina žodžio laisvę. Aš manau, kad Burundžio vyriausybė turi pasirinkti, ar jinai eina demokratijos ar autoritariniu keliu. Ačiū, toliau poneta Pardal. Kokiame žemyne, kas bevyktų, žodžio laisvė, raiškos laisvė yra kertinis demokratijos pamato akmuo. Gegužė vyks rinkimai Burundija ir įskaitant e, teritoriją aplink didžiuosius ežerus, kurioje gana neramu. Todėl reikia užtikrinti žodžių laisvę. Reikia siekti, kad padėtis stabilizuotųsi. Europa turi užtikrinti, kad kad šiuo nelengvu burundžių laikotarpiu nekiltų konfliktų. Mes, aišku, privalome raginti Burundžio vyriausybę laikytis prisimtų įsipareigojimų ir užtikrinti uh, lygius bei sąžiningus rinkimus vadovaujantis visomis pasirašytomis sutartimis. Taip pat mes turime pareikalauti, kad žurnalistas Bob Rugurika būtų nedelsiant palaistas. Dabar spontaniški pasisakymai iš vietos. Keturi kolegos nori pasisaka, pasisakyti ir pirmiausia ponas. Ponas Ventopa. Na, iš tiesų, Bob Ruguriko viešojo radio žurnalisto atvejis yra labai aiškus. Jisai parengė medžiagą apie trijų Italijos vienuolių nužudimą. Bet nepamirškime, kad Burundėje aktyvus visuomenės piliečiai yra persekiojami ir nutildami Visi, kurie pasisako prieš vyriausybę, yra nušluojami tiesiog nuo vyriausybės kelio. Todėl mes turime priminti Burundžiui, kokius įsipareigojimus Burundžio vyriausybė yra prisijėmusi pagal kotonų susitarimą. Akivaizdu, kad jeigu asmuo yra suimamas, tai jo suėmimas turi būti pagristas labai svariais argumentais ir teisinėmis priežastimis. Šiuokį atveju mes matome aišku žmogaus teisų pažeidimą, o žmogaus teisų apsauga yra nediskutuotina sąlyga, jeigu norime, kad rinkimai būtų sąžiningi ir laisvi bei teisingi. Ačiū toliau, ponia Keina. Ačiū, ponia pirmininkė. Dar vienas dalykas Mes stebime, kaip dar kartą ir dar kartą pažeidžiama uh, žodžio laisvė. Po imbonimpos atvejo mes matome kitą atvejį. Ir jis tik atskleidžia blogėjančią padėtį prieš prezidento rinkimus. Bobo Rugurika tiesiog norėjo pateikti informacijos apie trijų Italijos vienuolių nužudimą ir Burundžio valdžia, vyriausybė privalo gerbti visas laisvės, įskaitant žodžio laisvę, nepamirštant ir kotonų susitarimo dėl žmogaus e, teisų straipsnio. Europosgi sąjunga turi nesnausti ir labai atidžiai stebėti, kaip kotonų susitarimo e, taisyklės nustatančio žmogaus teisų apsaugą yra įgyvendinamos. Nes neabejotinai nuolatinis žmogaus teisų pažeidinėjimas daro neigiamą įtaką demokratizacijos procesui apskritai ir visai padėčiai teritorijoje aplink didžiuosius ežerus konkrečiai. Padėtis Burundija prastėja. artėjant 2015 metų rinkimams yra užgniaužiama žiniasklaidos ir žodžio laisvė. Taigi turime pasirūpinti, kad opozicijos partijos irgi gautų e, galimybę išreikšti savo nuomonę prieš rinkimus. Turime reikalauti, kad būtų išlaisvinti tokie aktyvistai kaip ponas Boba, Bobas Rugurika. Kadangi jis išdryso parengti reportažą, pateikė ten daug argumentų, įrodymų dėl 13 metais įvykdyto Italijos vienuolių nužudimo. Šioje rezoliucijoje mes pasmerkėme žmogaus teisų pažeidimus Burundyje ir reikalaujame, kad būtų nedelsiant išlaisvintas aktyvistas Bobas Rugurika. Ačiū. Dėkoju. Pone Beserečia. Ačiū, ponė pirmininkė. Boba, Bobas Rugurika, Leopoldo Lopes irgi, jie turi kažką bendro. Jie abu yra neteisėtai laikomi kalėjime be jokių konkrečių kaltinimų ir taip pat jų žmogaus teisės buvo pažeistos. Aš džiaugiuosi, kad šiandien mes kalbame apie žmogaus teisės pažeidimus pasaulyje, nes Negalime čia taikyti dviejopų standartų. Turime sugebėti ištirti visus tokius atvejus pasaulyje, nors kalba ne tik apie vieną asmenį. Šiandien vasario 12 dieną minime 12 mėnesių sukaktį nuo protestų Venezueloje, kur buvo imtasi daug represinių priemonių ir daug žmonių buvo uh, nužudyta ir įkalinta. Leopoldo Lopes yra vienas iš tokių žmonių, kuris sėdi dabar kalėjime ir mes reikalavome jo išlaisvinimo. Taigi Europoje mes turime kalbėti apie žmogaus teisų apsaugą ir demokratijos apsaugą. Ačiū. Itor Gais. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, Burundija, kaip girdėjome, nėra laikomasi žmogaus teisių. Žodžio išraiškos laisvė yra paminama, spaudos laisvės nėra laikomasi. Ta matome ir kitose pasaulio šalyse. Mes pasmerkėme tokius atvejus ir mano kolegė teisingai priminė apie tai, kas įvyko Venezueloje. Žurnalistų sulaikymai Afrikos šalyse vyksta kasdien. Ir tai rodo, kad situacija labai prastėja, kaip teisingai sakė, kalb... E, sakė kolegos, ir akivaizdu, kad taip yra dėl artėjančių Burundžio rinkimų. Taigi turime reikalauti, kad nedelsiant būtų išlaisvinti aktyvistai ir žurnalistai, kurie neteisėtai, nelegaliai yra sulaikyti Burundyje. Turime reikalauti, kad jie laikytųsi demokratijos taisyklių Burundyje. Taip pat svarbu priminti ir apie kitus neteisėtai sulaikytus žmonės pasaulyje. Jie turi būti išlaisvinti ir tas pasakyti nėra apie Leopoldą Lopes Venezueloje. Ačiū Jakovčič. Vieną minutę. Mes kalbame apie siaubingus žudimus, kurie įvyko 2013 metais ir kalbame apie didžiųjų ežerų regioną Afrikoje, kalbame apie ES partnerius ir galiausiai apie vieno žurnalisto atvejį. Visuomet mes parlamente kalbame apie panašias situacijas ir dažnai tai yra susijęs su mūsų šalėmis partnerėmis, žudimais Konge, kitose Afrikos šalyse. Tačiau mes turime bendrų ekonominių interesų su tomis šalimis e, didžiųjų ežerų regione. Tačiau tas žurnalistas bandė apginti pagrindinės teisės ir mes turime čia laikytis bendros politikos ir turime nusiųsti bendrą signalą visoms ES partnerėms, būtent kad minimaliai turi bent jau jie laikyti žmogaus teisių ir negalime rizikuoti tais dalykais. Dėkoju. Sr. Presidente, um, defensor da liberdade de expressão e da separação. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia pirmiausia e, ginti teisę ir, la, ir laisvę išreikšti savo nuomonę žodžiu. Ir kai karalius Abdula e, išsiuntė mm, prašymą e, sugražinti mirties. Arabija. Ir e, iš esmės e, dabar žmonės yra išsiunčiami iš Saudo Arabijos. Jungtinės e, tautos yra pasmergusios šį visą procesą. Ir mes vasario mėnesį su kitais parlamentarais aptarėme šį klausimą ir nušindėme jį poniai Mogerinį. Ir mano klausimas būtų, kokias priemonės jūs turėtumėte taikyti Saudo Arabijos teismui. Ačiū. Aš e, matau, kad e, pateikti e, septyni, septyni pakeitimai. Aš matau, kad mes norime baigti greičiau ir jūs bandėte skubėti, bet tai buvo netas klausimas. Dabar žodis komisijos nariui. Panas Terenėdis, mėly parlamento nariai, Aš labai džiaugiuosi ir esu dėkingas parlamento nariams, kad jūs pabrėžėte šią temą. Dabar, kalbant apie rugsėjo mėnesio Europos parlamento rezoliuciją dėl Burundžio, ji padėjo pa paleisti pona Pierre Klavė Bonimpa iš įkalinimo vietos. Būtent intensyvesnės ir ir e, koncentruotesnis politinis dialogas dėl pono Džembūros taip pat turėtų būti tęsiamas. Ir šis atvejis, kaip e, pono, e, pono Bobo Rugurikos suėmimas turėtų taip pat būti sekamas atidžiai. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad ponė Magarinį taip pat reagavo į Bobo Rugurinį suėmimą. Jisai, šis žurnalistas buvo suimtas, e, kai pranešė e, savo reportaže apie trijų italių vienuolių nužudymą. Ir e, jam buvo netaikyta teisinga teismo procedūra. Pone Mogherini taip pat iškėlė abejonių dėl atitinkamos priešrinkiminės kampanijos taikymo šiame procese. Ir mes matome, kad nėra jokio teisinio pagrindo suimti šį žurnalistą. Šis klausimas turėjo būti nagrinėjamas remiantis žiniasklaidos teisę arba per nacionalinę ryšių tarybą. Ponios ir ponai, mūsų atstovai Budžibūroje lankosi pas E, poną Ruguriką ir kontroliuoja, ar jos laikiamos sąlygos yra tinkamos. Mes e, sekame e, šį atvejį ir stengiamės, kad žiniasklaidos laisvė nebūtų užgniaušta. Po, po to, kai ponas Rugurika buvo suimtas, jo atvejis buvo iškeltas politiniam dialogę būtent Mm, ES misijoje Burundyje ir ES atstovai e, reikalavo, kad būtų teisėtumo reikalavimo laikomasi, laikomasi žodžio laisvės ir nuomonės reiškimo laisvės principo. Ir mūsų atstovai e, reikalavo besąlygiškai ir greitai paleisti e, poną Ruguliką iš įkalinimo įstaigos Ir dialoge buvo išreikštas susirūpinimas dėl galimų politinio pasiekmių jo sulaikymo. Nes e, jo sulaikimas e, būtent e, meta šešėlį ant politinio klimato ir būsimų rinkimų. Tai, tai žvelgdamas aš norėčiau pabrėžti dar kartą, kad mums yra svarbu, kad būsimi rinkimai būtų skaidrus, taikos ir patikimi. Ir jei e, Bobas Urgurika e, vis dar laikomas įkalinimo įstaiga, tai, e, tai neramina daugybę žurnalistų Burundyje, kurie ragina paleisti iš įkalinimo įstaigos poną Urguriką. Aš taip pat skatinčiau E, nuolat komunikuoti su Burundžio atstovais, užmėgsti intensyvų politinį dialogą, kad, e, kad būtų priimti abipusiai įsipareigojimai ir mes privalome palaikyti šį intensyvų dialogą ir pabrėžti, kad mūsų parama rinkimams yra susijusi e, su, su Burundžio įsipareigojimo laikymusi būtent tų įsipareigojimų, kurie buvo e, prisijimti e, atitinkamuose politinėse gairėse ir e, pasirengimui rinkimams. Mes taip pat, taip pat naudosimės bet kokią galimybę domėtis šiuo pono Rugurikos atveju. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė.